Dabar vėl diskusijos apie žodinį klausimą komisijai dėl ES ir Pietų Korejos laisvosios priekybos susitarimo. Iš karto suteiksiu žodį e, klausimo autoriams. Pirmasis ponas Kasparė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, e, ponė komisarė, susitarimas su Pietų Koreja yra susidėrėtas, tekstai parafuoti, galime tuo pasidžiaugti. Be, bet kartais susidaro įspūdis, ypač jei įsigilinsime į susitarimo detalės, kad buvo paskubėta. Jūsų pirmtakė siekė bet kokią kainą susitarti dėl šio mm, susitarimo. Tai turėjo būti vienintelė jos kadencijos sėkmė. Buvo dėrybinės pozicijos parengtos, mes išvelgėme daug naudos Europos ekonomikai ir pramoniai. Daug e, naudos gausime iš mašinų, chemijos, žemės ūkio, paslaugų sektorių. Jie tikrai laimės. Bet automobilių pramonė skundžiasi. Kyla problemų dėl muitų sugražinimo, dėl uh, to, ar Pietų Korejos mašinų gamintojai turės teisę naudoti užsienį pagamintas mašinų dalis. Uh, Tikiuosi, kad artimiausius mėtus, mėnesius išnaudosime apsaugos mechanizmus mm, sustiprinti bei išspręsti čia likusias problemas. Nepaliesti, bet išspręsti. Manyčiau, kad EP pritarimą šiam susitarimui duos tik tuomet, jei bus atsižvelgta į automobilių pramonės susirūpinimą, bei mm, susitarime bus įdėktos veiksmingos apsaugos priemonės bei mechanizmai. E, sustarimas buvo pasirodė internete šiandien, dėje nespėjau iki galo į jį įsigilinti, manyčiau, jog kartu su partneriais parengsime bendrą e, dokumentą, kuriame atsižvelgsime į ir, ir į europietiškos automobilių pramonės interesus. Dabar ponas Susta, tris minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, nauji veikėjai ateina į pasaulinę areną. Anksčiau kalbėjome tik tai apie išsivyšiusios šalis, vos prieš keletą metų, o dabar žiūrime, turime pažiūrėti iš naujo į pasaulinę prekybą ir, ir ryšius tarp ES ir jos konkurentų. Ne visi suprato tam tikrus magiškus žodžius, pirmiausia komisija. Europos interesai, kova su dempingu, kova su prekybos tarifų barjerais e, laisva. Ir čia reikia pradėti kalbėti apie prekybą su Koreja. Tiek vyriausybės, tiek kai kurie komisarai daug ko nesuprato ir kokia esmė dvišalių sustarimų, jeigu 50 procentų prekybos tarp ES ir Korejos yra automobilių sektoriuje. Uh, 700 tūkstančių automobilių pas mus įvežama ir tik maža dalis išvežama. Labai daug yra netitikimų tarp automobilių pardavimo ir pirkimo. Korejoje pirkimai yra subsidijuojami. Ta pati galima pasakyti apie elektronikos ir tekstilės pramonę. Pone komisarė, mes esame nepatenkinti. Mums nepatinka, kad jau šimtai kartą tiek pone Aštun, tiek jūs sako, kad mūsų chemijos, farmacijos, žemės ūkio, maisto pramonė išloš, bet iš tikrųjų tie privalumai yra labai maži, lyginant su neigiamomis pasiekmėmis tekstiliai. E, ir pirmiausia automobilių pramoniai. Iš tikrųjų, e, nežinau, ar mes nepagilinsime tik tai krizės tuo. E, Europa Lisabonoje tarsi iš naujo uh, E, gimė, bet nežinia, kaip su Europos interesais e, pasaulyje. Pažiūrėkime, kaip JAV gina Boeingą prieš e, Eurobusą. Pasižiūrėkime į mūsų sustarimą su, prieky, su Koreja. Tai nepadės didelėms, be, tai padės tik didelėms bendrovėms, bet, e, man atrodo, daugelis šeimų nukentės, jų ekonominė padėtis nukentės, nes bus neatsižvelgta į jų interesus Europoje. Mes neturėtume gal pulti ratifikuoti šito susitarimo, nes ten yra daug neprimtinų elementų galbūt reikia pagalvoti apie laikiną įgyvendinimą prieš ratifikavimą ir pasiaiškinti, ką reiškia tas e, susitarimas, kaip dėl apsaugos nuostatos dvišalės. Ačiū. Dabar ponas Toirer, dvi minutės. Dvi, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komis narė, mėly kolegos, Lisabonos sutartis leidžia atversti naują bendradarbiavimo tarp komisijos tarybos ir parlamento puslapį. E, bendro sprendimo galimybės atveria naujas galimybės piliečių išrinktiesiems deputatams geriau ginti piliečių teises. Laisva ir sąžininga prekyba yra Europos gerovės pagrindimas Todėl reikia kovoti su protekcionizmu. Laisvos priekybos susitarimas, kaip kad su Pietų Koreja, gali įnešti svarbų indėlį atgaivinant pasaulinę priekybę bei paskatinti augimą ekonomikoje. Žinoma, reikia atsižvelgti į sutartį, jos turinį, todėl kai kuriems sektoriams jie atneš daugiau naudos nei kitiems. Todėl mes turime gerai viską apsvarstyti apsvarstyti prieš priimdami galutinį sprendimą. Nereiktų pamiršti e, poveikio vertinimų, juos turėtų paveikti, pateikti komisija, bet nepaisant e, nuolatinių parlamento vertinimų, tas dar nebuvo padarytas. Būtent dėl šios priežasties Aldė prisijungė prie šio žodinio klausimo. Pagal mūsų turimą informaciją e, šis susitarimas. E, paslaugų chemijos e, e, mašinų pramonėje e, suteikia jis papildomų galimybių, bet elektronika, tekstilė ir automobilių pramonė gali nukentėti. Pietų Korejoje bus vienintelė šalis, su kuria bus galima naudoti muitų sugražinimą, tai bus asimetrinis poveikis ekonomikos, e, ekonomikai ir pramoniai Pietų Korejoje, todėl čia mums reikia veiksmingos e, apsaugos nuostatos, ji egzistuoja, bet ar praktiškai įgyvendinimą negali e, būti, kad apsauginė nuostata bus bevertė, nes, nes bus, nebus įmanoma surinkti duomenų, kadangi grėsia asimetrinis poveikis Ir e, kadangi šis susitarimas turės didelį poveikį priekybai su ASEAN šalimis Indija, todėl e, apsaugos sąlyga turi būti vienu svarbiausių mūsų rūpeščių. E, Pietų Korejos laisvosios priekybos susitarimas kartu su gyvendinimo nuostatomis turi būti pateiktas parlamentui apsvarstyti, išsamei apsvarstyti, todėl nereikia skubėti sustarimo įgyvendinti. Todėl noriu paklausti komisijos, ar sustiprinus išorės tarnybą jį galės vaidinti svarbesnį vaidmenį priekybos politiką, bent mes manome, kad ta tarnyba turėtų tokio vaidmens imtis. Ačiū. Kitas autorius e, klausimo, ponas Turdis, prašau. Ačiū pirmininkė. Ekonominio nuosmukio laiku, tik tai atverdami e, rinkas ir naikindami kliūtis, galime atkurti savo pramonę, kurti naujas darbo vietas, skatinti augimą. Ačiū komisarė už jūsų mintis dėl ankstesnės diskusijų temos. Es eksportuotojai, vartotojai, elektronikos, chemijos, medicinos, įrangos e, sektoriai. Tai, vien, tai tik tai keli sektoriai, kurie, iš tų, kurie tikrai gaus naudos panaikinus kliūtis. Sertifikavimas, suprasnimo procedūros, skaidrumas, kainų prognozojamumas, visa tai duos naudos vartotojui. Var, Korejos uh, rinka taip pat nori prieigos prie Europos ypatingų žemės ūkio produktų, tai yra vyno, sūrio, e, mėsos, visa tai, kas yra saugoma geografinių nuorodų nuostatomis. Daug kas kalbėjo apie e, šį susitarimą ir jo naudą, bet aišku, reikia ir paaiškinimų tam tikrose srityse iš komisijos, pavyzdžiui, dėl uh, muitų gražinimo nuostatų, kas gali turėti tam tikro poveikio. Bet koks laisvos priekybos sutarimas turi būti grindžiamas abipusiškumo ir abipusės naudos principų. Ir galima našta Europos automobilių pramonėje išlieka mums susirūpinimą keliančių klausimų. Komisija teigia, kad Koreja liberalizuoja savo muitų tarifų režimą ir šis muito gražinimas numatom tarifo mažinimą palaipsniui. Galvojame, kad todėl muito gražinimo poveikis mažės laikui bėgant. Komisijos norėčiau paklausti, kokį pagrindų paremtų į šį teiginį. Ar bus toliau nuolat naudojamas apsaugos mechanizmas? Ar, ar komisija numato įpratesti perinamai laikotarpį? Komisarė, tikrai stengsiuos ateityje glaudžiai bendradarbiauti su jumis ir sekti šio sutarimo eigą. Dabar ponas Deguhtas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti gerbėmiems nariams už žodinį klausimą. Tai rodo, kad Europos parlamentui labai rūpi ES Pietų Korejos laisvosios prekybos susitarimas. Tai bus pirmasis labai rimtas e, susitarimas prekybos srityje, kur Europos parlamentui teks duoti savo pritarimą pagal Lisabonos sutartį. Dėl to aš labai džiaugiuosi galėdamas Jums atsakyti į iškeltus klausimus dėl šio susitarimo. Aš išsamei į visus klausimus negalėsiu atsakyti, bet paskui galbūt pateiksite papildomų klausimų ir aš vėl juos atsakysiu. E, susitarimas su pietų Pietų Koreja yra pirmasis su Azijos valstybė tokio masto sustarimas ir jis yra nepaprastai e, svarbus Europos Sąjungai. Dėrybos vyko daugiau negu dviejus metus ir spalio 15 pernai buvo parafuotas laisvosios prekybos susitarimas. E, komisija per dėrybas e, bendravo visą laiką su Europos, e, Sąjung, Europos parlamentu ir parlamentas 7 metų gruodį prieėmė atitinkamą rezoliuciją. Mes atsižvelgėme susitarime į daugelį rezoliuciją iškeltų klausimų. Taip pat mes palaikėme e, dialogą su pilietinė visuomenė, atlikome poveikio vertinimą. E, dabar susitarimas yra verčiamas. Iki kovo pabaigos komisija ketina tarybai uh, E, pateikti pasiūlymą dėl pasirašymo ir galutinio įforminimo susitarimo ir tikimasi pasirašyti susitarimą kovo balandžio mėnesį. Komisija atliko savo analizę, taip pat pažiūrėta, ar e, sustarimas nepatenka valstybių narių kompetencijon, tada reikėtų jį ratifikuoti visoms narėms prieš jam įsigaliojant. Kadangi Šis procesas gali užtrukti, gali e, būti, kad komisijai teks pasiūlyti laikinai taikyti sustarimą prieš jam įsigaliojant. Laikinasis taikymas, šis klausimas bus nuspręstas dėl tarybos komisijai pasiūlius komisija supranta, kad parlamentas nori išreikšti savo nuomonę dėl susitarimo prieš jam, jį pradedant laikinai taikyti. Komisija ir toliau sieks kartu su taryba ir parlamentu užtikrinti, kad e, nebūtų bereikalingo atidėliojimo ir kad būtų galima pradėti taikyti sustarimą kaip galima greičiau. Dėl apsaugos nuostatų komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl reglamento tarybai ir parlamentui per ateinančias savaitės ir tikimės, kad šis teisės aktas bus greitai patvirtintas kad būtų užtikrinta, jog taikymas e, kaip galima greičiau atitiktų, sutaptų kaip galima labiau su susitarimo taikymu. Susitarimas e, numato, kad nebus taikoma e, muitų tam tikroms kategorijoms eksportuotojų ir tai sutaupys 1,6 milijardo eurų. E, prekyba tarp ES ir Korejos turėtų plėstis bėgant laikui. Pagal vieną tyrimą šis susitarimas e, sukurs 19,1 milijardo e, eurų pelną Europos Sąjungai, lyginant su 12,8 milijardais Korejai. Komisija esant problemoms e, iš karto taikys apsaugos nuostatas, jeigu paaiškės, kad to reikia. Ir mes e, turime galimybės taikyti paramos priemonės pagal ES e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą dėl intelektinės e, nuosavybės, e, kai kas išeina plačiau negu PPO taisyklės, kad neišeitų plačiau negu PPO taisyklės yra plačiau negu PPO taisyklėse numatyta. E, protokolas dėl žemės ūkio bendradarbiavimo yra taip pat numatytas ir čia mes ketiname skanti mainus žemės ūkio srityje. Taip, atsiprašau, kultūros srityje ir taip pat ketiname uh, skatinti UNESCO principus dėl kilmės taisyklių. Uh, Darybos su Koreja privertė padaryti keletą pakeitimų e, ir taip pat e, ketinama peržiūrėti taisyklės visą laiką, siekėme supaprastinimo ir čia atsižvelgiama į Europos parlamento e, konkretų pasiūlymą. Tai yra susijęs su visais jautriais sektoriais. Taip pat mes ketiname e, sukurti e, naujas rinkos prieigos galimybės e, vaisių ir daržovių gamintojams iš ES. Taip pat kalbama apie tris jautriausius produktus, pomidorus, apelsinus ir Korejos citrinas. Ir mes taip pat taikysime e, veiksmingai apsaugos mechanizmą, jį galima pritaikyti įsigaliojus e, susitarimui. Komisija stebės ES rinką ir Korejos importą, kad galėtų vertinti, ar reikia tokios apsaugos priemonės ir būtent e, įsipareigoja veikti pagal numatytas sąlygas. Dėl uh, muitų sugražinimo. Viskas bus daroma remiantis prekybos statistiką apie importą iš Korejos. E, dėl e, automobilių pramonės yra numatytos tam tikros priemonės dėl e, muitų susigražinimo automobilių pramoniai Ir e, dabar yra taikomas tam tikros nuostatos, e, taigi papildomai rašyti į sustarimą sąlygų nebūtų, e, neduotų jokios papildomos naudos. Yra, atlikt, yra atlikta tyrimų, kurie rodo, kad tam tikromis sąlygomis muitų sugražinimas duotų apčiuopiamos naudos E, taip pat mes siekiame užtikrinti, kad šalis skirtingai neinterpretuotų šio susitarimo, egzistuos tam tikras mechanizmas ir taip pat komisija stebės, kaip Koreja įgyvendina susitarimą ir esant reikalui kels klausimą dėl ginčių sprendimo. Uh, Siekiama taip pat e, atsižvelgti į aplinkosaugos darbo teisės ir čia bus siekiama e, įsipareigojimų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų. E, šie įsipareigojimai yra kur kas platesni negu kad dabar įrašyti į egzistuojančius susitarimus. Šis susitarimas sukurs labai plačią bazę, galėsime įtraukti verslą, nevyriausybinės organizacijas ir profsąjungas. Dar norėčiau pasakyti, kad ES ir Koreja kalba apie tam tikrus pakoregavimus tarifų panaikinimo sistemoje. Tai apimtų e, tam tikrus produktus e, ir e, tam tikrus laikotarpius, pavyzdžiui, trejų ir penkerių metų ir gali būti, kad kliūtis kad bus peržiūrima, ar nebūtų galima pribojimų panaikinti anksčiau, bet taip pat bus atsižvelgiama į tam tikrų sektorių jautrumą. Korėja yra parodžiusi, kad yra pasiryžusi atsižvelgti į šiuos dalykus ir mes ketiname taip pat atsižvelgti į abiejų pusių susirūpinimą tam tikrais klausimais. Ačiū. Dabar frakcijų vardu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 Ačiū pirmininkė komisarė. Noriu palinkėti jūs, jums sėkmės tokiu neraimiu laikotarpiu, bet aš manau, kad jūs esate įpratę prie tokių dalykų. Taigi kalbame apie susitarimą su Pietų Koreja. Čia yra daug gerų dalykų numatytų Europoje, tačiau automobilių pramonė, kaip Daniel Kasparė pasakė, tai tikrai yra prasta situacija. Pažiūrėkime skaičius, komisarė. Kiekvieną automobilį, kurį eksportuojame į Pietų Koreją, um, į, iš Pietų Korejos uh, sugrįžta 15. Taigi santykis yra vienas prie 15. Ir tai yra būtent dėl netarifinių prekybos kliūčių Pietų Korejoje, dėl to, kad varikliai yra tokie gaminami ir todėl, kad visuraigiai nebegaminami Europoje, Antverpene pavyzdžiui, o Pietų Korejoje. Pažvelkime dabar į ateitį. Aš pavadinčiau tai ateities susitarimu su Pietų Koreja. Tai, manau, yra viena iš tiesioginių priežasčių ir tikrai negalima komisarė užmerkti tai akis vien dėl to, kad kiti, ki, kitos Europos ūkio šakos turės naudos iš šio sutarimo. Mes turime padėti mūsų automobilių pramoniai. Ir čia aš norėčiau paminėti apsauginę nuostatą, apsauginį mechanizmą. Mes norime, kad būtų atliktas uh, Um, nuodugnus tyrimas, kokį poveikį turės šis sutarimas automobilių pramoniai, nes tikrai dabar, ką mes matome, mus per daug neramina. JAV taip pat, aišku, dabar derasi su Pietų Koreja ir nori panašiai pakoreguoti savo laisvos prekybos sudarimą. Taigi nepamirškime, e, komisarė, kad tai yra viena iš didžiausių ūkio šakų Europoje ir e, tai daug žmonių dirba šiame sektoriuje. Labai daug darbo vietų jau prarasta, mes negalime leisti, kad dar daugiau jų būtų prarasta. Taigi reikalinga papildomų garantijų, kurias būtų įtrauktos į šį sudarimą. Ačiū, ponai Belės. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu trim minutėm David Martin. You, Ačiū pirmininkė komisarė. Šis sutarimas su Pietų Koreja yra labai svarbus dėl trijų priežasčių. Visų pirma, kaip jūs ir sakėte, abi pusės turės naudos ir Pietų Koreja, ir Europos ekonomika. Tai yra gerai ir darbo vietų kūrimo prasme. Jūs, kaip minėjote, 19 milijardų um, eurų naudą Europos Sąjungai e, dėl šios sutarimo su Pietų Koreja. Dabar atsižvelgiant į e, pasaulinę finansinę krizę, tai yra puikus o, pavyzdys visam pasauliu pasaulio. Jeigu didžiosios ekonomikos, pavyzdžiui, Europos ir Pietų Korejos gali susitarti, tai yra paskata ir kitiems partneriams. Pavyzdžiui, Japonija dabar rodo daug didesnį susidomėjimą su e, ry, ryšiais su ES, būtent, aš manau, dėl šio sutarimo su Pietų Koreja. Kita vertus, Pietų Koreja dabar ir su JAF derasi ir, ir nori sugrįžti, peržiūrėti tą susitarimą, kurį turi su JAF. Ir dar svarbiau, kolegos, labai svarbu tai e, Europos parlamentui, nes daugelis iš reikalavimų, kuriuos iškėlėme e, mano renktame pranešime, komisija prieimė domėn, atsižvelgiai tai. Ir mano pranešime pasakėme, kad reikia, jog būtų geresnė prieiga prie Korejos žemės ūkio e, rinkos. Taigi, 35 procentais per septynerius šios tarimo metus bus sumažinti tarifai žemės ūkio prekiams, kurias mes siūsime į pietų Korėja. Mūsų viski, šampanas, kitos prekės bus apsaugotos būtent dėl šio sutarimo su Pietų Korėja. Ir kaip kolegos minėjo, tai yra labai svarbu. 137 um, milijonai um, eurų gaunami už viskio, škotiško viskio pardavimą į Pietų Korėją. Tai jau yra labai svarbu. Mes kalbame taip pat ir apie tai, kad būtų kažkas padaryta su netarifinėmis kliūtimis priekyba. Ir tikrai bus um, imtasi priemonių. O dėl automobilių priekybos mes norime, kad būtų geriau užtikrintas aplinkos e, saugojimas, mes turėsime galimybę prieiti prie e, rinkos be jokių apribojimų Pietų Koreje aplinkosauginiams prekiams ir jie taip pat galės gauti aplinkosauginių prekių pas mus be jokių kliūčių. Pietų Korėja taip pat pasirašė keturias TDO konvencijas ir Dėl šio susitarimo taip pat bus sukurtas patikimas pagrindas aplinkosauginėms nuostoms taikyti. Labai svarbu, kad um, didesnis rinkos atvėrimas bus paremtas griežtesniu um, darbo apsaugos ir aplinkosauginės apsaugos nuostatų lai, e, taikymu. Ar šis sutarimas tobulas? Aišku, kad ne. Ar yra dalykų, kuriuos norėčiau jame pakeisti? Žinoma, tačiau dėrybos. Um, visada yra dėrybos. Ar tai yra geras sutarimas Europai? Taip. Ar tai yra geras sutarimas Pietų Korejai? Taip. Ar tai yra geras sutarimas pasaulio ekonomikai? Taip. Taigi, pirmininkė, mes turime visi paremti šį sutarimą. Dabar Alde frakcijos vardu 3 minutės ponas Rinaldi. Ačiū ponė, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė komisarė. Tai yra e, klasikinė tema, kuri padeda pagerinti ES įvaizdį tarp prekybininkų, pramoninkų, eilinių piliečių. Iš ties laisvos priekybos sustarimai yra svarbus, gali padėti mums visiems, visai žemiai. Ir ypač jeigu yra sėkmingi, tai yra pirmasis sėkmingos susitarimas po ilgų nusivylimų metų. Būtent dėl to buvo taip skubama, manyčiau, e, sudarant šį susitarimą. Komisija siekia bet kokią kainą e, pasiekti susitarimą. Na, mums e, e, muitų susigražinimo nuostata yra teisėta, PPO jie toleruoja, bet kiti kalba apie eksporto subsidijas. E, Taigi problemų yra ir visa tai taps precedentu mūsų priekybinėms partneriams. Žinome, kad e, komisija labai kietai dėrėjusi, bet kaip yra sakoma, e, Korejoje, kad net darbščiausi gali klysti. Tikrai neturėtų komisija pamiršti teisėtų gamintojų bei vartotojų interesų nesėkmingai vyko bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, dėrybos ne visuomet vyko skaidriai, visi piliečiai iš komisijos parlamento tarybos laukia e, jautrių politinių žingsnių. Pramonės situacija sudėtinga. Aišku, kai kurios valstybės narės subsidijuoja automobilių pramonę, aš e, su tuo nesutinku, vis dėlto šis susitarimas kelia grėsmę uh, kad mes čia ginsime Korejos eksporto mm, subsidijas. Žinoma, yra ir teigiamų pusių, nėra muitų, Europos kilmės e, šalies pripažinimas, paslaugų teikimo pranašumai ir taip toliau, bet nenorėčiau, kad pasikartotų JAV e, situacija, JAV e, Šis susitarimas e, turi būti ratifikuojamas jau senai, bet jis davė daug neigiamų rezultato. Taigi turime galvoti globaliai apie patį susitarimą, jo turinį, gyvendinimo priemonės bei apsauginius mechanizmus, ginčių sprendimo mechanizmus. Neturėtume pamiršti bei galimybių taikyti pereinamąjį laikotarpio priemonės paliestiems sektoriams. Viską turėtume išsamei panagrinėti, o kadangi mes pagal Lisabonos turime bendro sprendimo teisę, sieksime e, pirmiausia išvengti laikino susitarimo. Ir noriu pabrėžti mūsų pasirengimą bendradarbiauti. Ačiū ponui Rinalti dabar e, žaliųjų frakcijos vardu, ponas Žado, trys minutės. Merci, Ačiū pirmininkė. Sakėte, kad tai yra naujoviškas sutarimas, naujoviškas, bet na, nebūtinai taip, kaip mes tai vadiname. Pirmą kartą iš tikrųjų matome dėrybų rezultatą, kur um, yra kažkas, ko mes mm, pralaimėjome, bet ką, su kuo sutinkame, nes tai yra dėrybų rezultatas. Tai nėra Lisabono strategijos kontekstas, tai nė, mes pasirinkome kas pralaimės dėl to, kad mes atsiverėme tokiai e, tarptautiniai priekybai. Bet aišku, kai eina kalba apie um, kažkokias tarptautinės priekybas, paprastai žemės ūkis, e, e, apie tarptautinės priekybos darybas, aišku, žemės ūkis visada prieštarauja, prieky, o pramonė visada su visko sutinka. O čia yra naujoviškas sutarimas, nes kitaip yra. Jūs paminėjote 1,6 milijardų um, eurų, kas bus muitų sugražinimo apimtis mūsų prekyboje su Pietų Koreja. Aš esu, um, aš žinau, kokia yra situacija, esu iš Britanės, iš Prancūzijos šiaurinės dalies. Žinote, čia dabar mes turime milžiniškų problemų dėl uh, va, po, po, dirbožėm, uh, gruntinio vandens užteršimo, dėl žaliųjų dumblių. Uh, Ir štai dabar eina kalba apie lėšas, kurias gausime iš e, mūsų santykių su Pietų Koreja, tačiau aš būtent dėl to, kad intensyviau auginama keuliena, yra prarandamos darbo vietos, prarandame turistus ir mano regionas iš tikrųjų pralaimės iš šios sutarimo. Galbūt bendrame, bendrai suskaičiavus visą naudą, galbūt šis sutarimas yra naudingas, tačiau mano regionui jis yra nenaudingas, mes pralaimėsime. Taigi mes taip pat reikalavome ryšlingų aplinkosauginių nuostatų taikymo srityje. Aišku, kad uh, mes esame kovos su klimato kaita lyderiai pasaulyje, tačiau e, realybė yra tokia, kad susitarime su Pietų Koreja vis tik tai nusileidome dėl CO2 išlakų, kurios išmetamos iš automobilių, dėl to, kad mes norime, prastumti, norime paskatinti priekybą automobiliais. Ir dabar žiūrėkime iš išorę. Europa turės galvoti apie pramonės politiką, mūsų pasirinkimą ir daugiau patirs neigiamo poveikio nei, nei teigiamo. Aš nežinau, žiūrint į šį sutarimą. Labai dažnai jūs kalbate apie didelę pusiausvyrą, tačiau štai pažiūrėkime į mokesčius. Per jūsų klausimus buvo klausimas dėl uh, CO2 mokesčio, dėl Tobino mokesčio, štai dabar kalbėjote, iš tikrųjų aš noriu labai, grei, grei, labai tvirtai pasisakyti dėl Tobino mokesčio, kadangi tai yra viena iš priemonių, kuri leistų kovo, padėti kovoti su klimato kaita. Dabar ECR vardu ponas Nikolson. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti naująjį komisarą su naujomis pareigomis Tikiuosi, kad jūs dirbsite sėkmingai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai gerai, jog šį vakarą surengėme šią diskusiją. Tiesa yra ta, kad darybos buvo ilgos ir aš labai sveikinu komisijos ryštą finalizuoti viską, kaip galima greičiau. Tiek Europa, tiek Korė daug išloš iš šio susitarimo. Aišku, daug kas kelia susirūpinimą. Mes jau girdėjome apie automobilių pramonę šį vakarą. Tačiau jeigu mes e, priklausysime nuo automobilių pramonės ir ginsime ją vis, tai aš nežinau, ar tai pati geriausia e, sritis, nes iš tikrųjų General e, Motors mano srityje nėra pats svarbiausias dalykas. Aš suprantu susirūpinimą, bet reikia galvoti ir apie kitus dalykus. Manau, kad galimybės nusveria susirūpinimą. Ir tiems, jeigu mes ir toliau abejosime ir bijosime, ko nors imtis, tai nieko nelaimėsime. Reikia galvoti apie galimybės, apie neigiamus aspektus. E, taip pat šis susitarimas turi e, politinio turinio. Žinome, kad e, kita Koreja yra gana agresyvi priešė e, Pietų Korejos. Ir mes turime galvoti apie barjerų griovimą tame regione. E, susitarimas turėtų reikšti pažangą. Aš lankiausi ten ir pažįstu, žinau, kad žmonės toje e, teritorijoje, tame regione nori žengti į priekį. Ir e, yra tam tikro supratimo ir noro paremti vieni kitus, tu galvo apie šiaurę ir pietus. Dar norėčiau paklausti komisijos, kaip e, apie ginčių sprendimo mechanizmą, kaip komisija įsivaizduoja jį gyvendinti ir kaip galima, būtų greičiau, kaip galima greičiau pasitelti šį e, mechanizmą, jeigu paaiškės, kad rinka yra rimtai iškraipoma. Dėkoju Džimui. Dabar e, vardu suteiksiu žodį ponui Ferreirai dviems minutėms. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Dažnai kalbama apie tai, kokia pavojinga yra pasaulio prekybos liberalizacija, kaip tai neigiamai paveikia kai kurias valstybės narės ir regionus. Kalbame apie gamybos sužlugdymą, darbo vietų praradimą. Tai taip pat e, kenkia mūsų galimybė perskirstyti e, gerbuvį turtą, nes atsiranda prekybos disbalansai. E, kai kurie regionai atsilieka ekonominė, socialinė prasme, kaip apie darbuotojų teisę, socialinį dempingą, smulkių gamintojų sužlugdymą, smulkių įmonių sužlugdymą. Tai globalizacijos pasiekmi ir tarptautinės prekybos pasiekmė. Mes neturėtume užmerkti akių prieš tai. Šis susitarimas yra labai geras pavyzdys tokios praktikos. E, e, kai buvo atlikti tyrimai ir e, jie rodo, kad reikia galvoti apie 20-25 procentų darbo vietų praradimą kai kur elektronikos sektoriuje, automobilių dalių sektoriuje, tie sektoriai e, nukentės labai rimtai ir ar komisija galėtų pateikti atsakymus į, į tuos klausimus. Ir ką jūs ketinate daryti, kad apsaugotumėte tuos sektorius? Ar e, kaip sušvelninsite darbo vietų praradimo pasiekmes? Ir kaip kovosite su agresyvesnėmis korejiečių priemonėmis? Kokį turime biudžetą e, tam, kad galėtume padėti avalinės tekstilės sektoriams kai kuriuose ES dalyse. Kas atsitiks su tais sektoriais? Labai svarbu užsitikrinti sąžiningus ir subalansuotus ekonominius ryšius, padėti e, vargingai gyvenantiems žmonėms ir šalims Europoje, ne tik galvoti apie ekonominius interesus E, reikia galvoti apie teisę gaminti tvariai, apie galimybę galvoti apie ateitį. Mums reikia taip pat žiūrėti į aplinkos saugos, ekonominius ir socialinius aspektus, o ne tik apie ekonominius. Ačiū, ponė Ferreira. Paskutinis frakcijų vardu, tiksliau paskutinė, ponė Rosbach. Ji pasisakys FT frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau pasisakęs kolega, laikausi nuomonės, kad šis susitarimas su Koreja yra sveikintinas. Jis visiškai atitinka Europos interesus, būtent, e, kaip, kaip manome, e, gaudesnius santykius su Koreja užmėgsti dėl protekcionizmo. Mes regėjome e, prekybos disbalansą tarp ES ir Pietų Korejos. Prieš keletą dešimtmečių Pietų Koreja buvo išimtinai žemės ūkio šalis. Jis sugebėjo greitai e, įgyvendinti industrializaciją, ten jis siekia net 81 procentą, tai 11 pagal dydį pasaulio ekonomiką bei viena didžiausių es prekybinių partnerių. Pietų Koreja svarbi šalis strateginėme regione. Ši valstybė ir aukštųjų technologijų uh, srityje dabar yra svarbi, po dešimtmečio bus dar svarbesnė. Korejos pagrindinė konkurentė yra Kinija, technologinė bei e, ekonominė gigantė. Dėl ekonominių priežasčių Kinija E, gali kol kas užtikrinti neišsemamas pigios jėgos galimybės. Čia ES tikrai teisėtai turi kelti kokybės reikalavimus e, kad būtų pietų Korejame gaminamas kokybiškesnės prekės nei Kinijoje. Dabar jau iš dalies tokia situacija egzistuoja. Laisvosios priekybos susitarimas taip pat reiškia, kad 1,6 milijardais per metus sumažės e, įplaukos iš muito. Bet jei mes liberalizuosime pietų, ekonomik, pietų Korejos ekonomiką, priekybą, jeigu bus laikomasi susitarimo nuostatų, Visa tai leis medicinos ir, ekon... ir elektronikos pramoniai įgauti naują pagreitį. Ačiū. Dabar ponas Tasnė. Dvi minutės. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Per praėjusius keletą mėnesių ES patyrė daug permainų. Turėjome tris komisarus tarptautinės e, priekybos rytyje, turėjome du taibos pirmininkus, Lisabono surtatį, visu, visą šią laikotarpį su visais pareigūnais e, e, kalbėjau apie būtinybę toliau derinti sustarimą su Pietų Koreja, kad būtų atsakyta į pramonės susirūpinimą, ypač į automobilių pramonių. Mes turėtume nepamiršti netarifinių barjerų, kitų kliūčių. Sakyčiau, kad DDB faktorius turėtų būti išsameu panagrinėtas. Es ir Pietų Korejos laisvosios priekybos susitarimas gali nešti naudos, bet mm, nepamirškime ir neigiamų aspektų. Tai pirmas toks didelis laisvosios priekybos sustarimas. Turėtumėme užtikrinti lygias galimybės, tik tuomet pasielgsime teisingime. Pone pirmininkė, tikrai nesupraskite manęs klaidingai, aš palaikau laisvos priekybos susitarimus, suveikiu kokį teigiamą e, indėlį jį duoda BVP augimui, bet iš kitos pusės turime suvokti, kad konkurencinis pranašumas bus vienpusis, tai gali tikrai e, paneigti vis, kit, kitą atnešamą naudą. Gal geriau reiktų o, kartu su transatlantiniu partneriu pareikalauti naujų pakeitimų, e, naujų nuolaidų ir susidėrėti dėl naujo prekybos, prekybos susitarimo. Žinoma, buvo pateikta daug atsakymų, bet pamiršta viena, kad e, abiejų pusių piliečiams sustarimas turi būti naudingas. Todėl aš visomis jėgomis stengsiuosi, kad mano rinkėjai bei visi europiečiai gautų sandarį, kuris yra sąžiningas. Ačiū dabar trys minutės ponui Arif. Atsiprašau, pirmininkė, pamečiau akinius. Pirmininkė, komisarė kolegos, rugsėjį jau plenarniam posėdėje kalbėjome apie sutarim, laisvos prekybos sutarimą su Pietų Koreja ir daug kas išsakė būkštavimus dėl šio sutarimo neigiamą poveikį ypač automobilių pramoniai. Ir, na, sausio 21 dieną Opelis jau paskelbė, kad Antverpenė uždaro savo gamyklą ir perkelia gamybą į Pietų Koreją. Ar reikia tikėtis, kad čia nieko neturi tai bendro šis sprendimas su laisvosios prekybos sutarimu su Pietų Koreja? Uh, Tai yra taip pats laikotarpis, kuomet darb, darbininkai turi mokėti visą finansinės krizės kainą ir dabar to labai svarbu pagalvoti apie šio susitarimo poveikį darbo situacijai. Mes suprantame, kad mūsų darbininkam ir taip sunku susirasti darbą. Ir dabar kaip mes galime kalbėti apie tai, kas laimės ir kas praloš iš tos tarptautinės priekybos. Tai bus darbininkai, kurie neš visą kainą. Komisarė, laukiame šiandien atsakymų. Mes norime išgirsti, ar jūsų generalinis direktoratas įvertino šios sustarimo poveikį e, e, darbo situacijai, nedarbo situacijai Europoje, kurie eksportuotojai um, iš ES gaus tokią naudą. Tai tuos 19 milijardų eurų. Mes iš kur tie skaičiai yra gauti. Ir labai svarbu, ar iš tikrųjų atsižvelgta ir neigiamą poveikį kai kuriems sektoriams. Labai svarbu kalbėti apie apsaugos priemonės, kurias numato komisija. Ir iš tikrųjų anksčiau nėra galvota apie tokius pranašumus dėrybose su besivystančioms valstybėmis. Taigi, kai bus, taikoma to apsaug, bus taikomas tos apsaugos priemonės. Vis tik tai reikia priminti, kad parlamentas turės galimybę bendro sprendimo procedūrą tarti savo žodį dėl šio sustarimo. Labai svarbu, kad nebūtų kiekvieną atvejį reaguojant vien tik tai taisomosiamis priemonėmis. Reikia, kad būtų tikra europinė pramonės politika, kuri būtų nukreipta į mūsų pramonės ateitį ir būtų tikra strategija, nes pasaulinės krizės poveikis yra labai aštrus, taigi mums reikia bendros um, priekybos politikos, kad laisvosios priekybos sutarimai ne, nepadarytų žalos Europai. Mums reikia paaiškinimo dėl um, bendradarbiavimo protokolo, kuris yra pridėtas prie šio susitarimo. Daug reikia priminti, kad Pietų Koreja nėra pas, pasirašiusi UNESCO protokolo dėl kultūrinės įvairovės gerbimo. Reikia, kad šis klausimas taip pat būtų įtrauktas į mūsų dėrybas ir kad kultūros komisaras taip pat galėtų tarti savo žodį. Komisarė, labai svarbu, kad nuolat informuotumėt mus apie dėrybų eigą ir kad mes galėtumėm dalyvauti visose dėrybų etapuose ir įtakoti jūsų mandatą. Labai svarbu, kad parlamentas būtų gerai informuojamas, nes tada mes galėsime tinkamai suformuoti mūsų ateities strategiją. Aš labai pasikliauju jūsų parama visos komisijos komisijos e, paramą, e, užtikrinant, kad mūsų darbas būtų tinkamas, kad iš tikrųjų mūsų politika būtų e, labiau ben, visos ben, mūsų bendrijos politika ir labiau teisinga politika. Labai gerai, aišku, kad jūs taip ilgai. Oh, kalbate ir kad daug ilgiau nei pasisakymo laikas, tačiau, kad jų, bet jūs kalbate taip greitai, kad e, negali jūsų visiškai vertėjai sekti ir, ir nežiūrint visų žydrodomų ženklų, jūs nereaguojate į tai. Tik tai tai, kas prancūzų kalbą moka, galėjo jūs sekti. Dabar e, Tremosai Basels, pirmininkė, komisarė, sustarimas tarp ES e ir e, Pietų Korejos laikoma nesubalansuotų Katalonijos automobilių pramonės. Taip pat tekstilės pramonės atstovai išreiškė susirūpinimą dėl konkrečių dalykų, kaip kad muitų sugražinimo sistema ar apsauginės nuostatos. Europos prieky... profsąjungų federacija taip pat išreiškė susirūpinimą, nes Pietų Koreja nėra ratifikavusi jokių pagrindinių ko, konvencijų tarptautinės e, darbo organizacijos. Pietų Koreja ir toliau neleidžia laisvai reikštis profsąjungoms. Be to mes žinome, kad šiam laisvosios priekybos susitarimui e, rengiant tą susitarimą buvo pastarimas tarp komisarų ir komisijos tarnybų, ypač tarp E, mokesčių ir priekybos direktoratų dėl muitų sugražinimo sistemų. E, dėl e, Prekybos direktoratas sąja, kad tai yra susijęs su eksporto subsidijomis ir kad tai pakenks Europos pramoniai, o iš to išloš Korejos pramonė. Korejos investicijų skatinimo agentūra paskaičiavo, kad e, iš to koriečiai išlošia maždaug 1300 eurų už automobilį. Mūsų nuomonė reikia kelti klausimą, ar tai iš tikrųjų yra laisvosios prekybos sustarimas ir ar komisija pateiks parlamentui poveikio analizę išsamei e, atliktą dėl muitų sugražinimo sistemos. Ačiū Jums. Dėkoju ponui Tremosai. Toliau kalbės ponas Zalevskis. pirmininkė, komisarė. Kalbame apie labai svarbų sustarimą šį vakarą. Tai turėtų būti pagrindas e, santykiams su kitomis e, tolimųjų rytų valstybėmis. Ir mes dabar negalime skubėti. Mes, aišku, pasisakome už laisvą konkurenciją, tai turi teigiamą poveikį ekonominiai situacijai Taip pat e, turime kalbėti apie subalansuotą konkurenciją. Konkurencija, kuri būtų nukreipta į aukštesnėsias technologijas, sąnaudas, o ne į tokias priemonės kaip muitų sugražinimas, e, kuris numatytas susitarime, bet jis bus naudingas tik vienai šaliai. Mes išgyvename krizę, dėl to turime labai e, atsargiai ir apdairiai žiūrėti į tai, kokią ekonominę situaciją kūrime Europoje, kokias sąlygas sudarome pramoniai, ne tik automobilių, bet ir elektronikos ar tekstilės pramoniai. Lenkijoje yra daug pramonės ryčių, kurių atstovai skundžiasi dėl šio susitarimo. Taigi, man atrodo, reikėtų imtis kai kurių priemonių. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti į šį susitarimą ir išsiaiškinti, kokį poveikį jis turės. Reikia bendradarbiauti su pramonės atstovais, stipriausių pramonės šakų atstovais, bet ir e, ne tik su jais, bet ir su tais e, tų sričių atstovais, e, tų sričių, kurios gali nukentėti. Taip pat reikia atlikti labai išsamų poveikio vertinimą. Turime pasižiūrėti apsauginės priemonės išsiaiškinti, kaip jos veiks ir užtikrinti, kad viskas būtų naudinga abiems pusėms, o ne tik tai vienai pusėje konkrečiau Korejai. Trečias dalykas, negalima įdėkti šio sustarimo improvizuojant. Jeigu mes visi nesame įsitikinę, kad tai naudinga visoms valstybėms narėms, ir kad nesukurs e, nereikalingos naudos, nepelintos naudos Korejai, tai vargu reikėtų taip daryti. Ačiū dabar ponas Moreira dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau prekybos komisarui užduoti daug klausimus dėl šio susidarimo poveikio Europos prekybos politikai. Mes turime šeštaisiais metais patvirtintą globalios Europos strategiją, jos tikslas sustiprinti tarptautinę, mm, tarptautinės priekybos vaidmenį, e, komisijos e, vaidmenį, tai Vienintelis laisvosios prekybos susitarimas, kuris pasiektas ir parafotas su tokiu svarbiu prekybiniu partneriu kaip Pietų Koreja. Kaip e, komisija vertina šios kuklius pasiekimus, lyginant su pačia globalios Europos strategija? Ar komisija nemano, kad uh, Europos priekybos politikos patikimumas e, pradeda kelti abejonių. Nu, šio susitarimo pasirašymas e, ir įsigaliojimas yra e, lemtingas minėtai strategijai. Antras klausimas. Tai yra dvišalis susitarimas, ambicingas daugia šalis susitarimas PPO rėmose E, sukurtų visiems vienodas e, taisyklės, nebūtų galimybės iš e, to sustarimo pasitraukti, bet iki šiol panašios pastangos žlugdavo ir didelių perspektyvų čia es neturi. Argi nemanote, kad dvišaliai susitikimai reiškia es politikos nesėkmę? Ar tikrai reiktų tęsti tokią dvišalių susitarimų strategiją. Ačiū dabar dviems minutėms ponas Zalba pasisakys. Dėkui, ponė pirmininkė. EPP pozicija dėl priekybos politikos labai aiški. Mes besąlygiškai palaikome laisvą priekybą būtina e, dėrėtis dėl tokių susitarimų su trečiosiamis šalimis. Tai sukuria Europos pramoniai papildomų galimybių mm, bei naujų darbo vietų. Mes tikrai esame sutingoje situacijoje dėl mm, krizės. Todėl, ponė pirmininkė, man labai svarbu, mm, kad e, šie sustarimai būtų lydimi e, papildomų garantijų, būtent e, nebūtų sudaromi neigiam, neigiamas pasiekmes Europos pramoniai turėsiantis susitarimai. Šis susitarimas yra naujos kartos, labai ambicingas, nubrėž gairias ateities susitarimams. Tikrai nesvarbu, ar šalis didelė, ar maža, būtina, kad ateities dėrybos su didesnėmis šalimis dėl priekybos susitarimų net nesusilpnėtų. Maničiau, jog reiktų dar panagrinėti atskirą susitarimo pastraipas, kadangi jie iškraipo konkurenciją ne Europos įmonių naudai bei atneša nepagristos naudos, kurie jos įmonėms. Noriu paklausti, kodėl uh, apsaugos mechanizmas dėl muitų susigražinimo įsigalios tik po penkerių metų. Praėjusiu kartą, kai jūs apie tai klausiau, sakėte, kad muitai automobiliams bus panaikinti po penkerių metų. Tai reiškia, kad dar penkerius metus, kad mm, bus uh, uh apmokestinami tik automobiliai, kurie yra lengvesni nei 5 tonos. Tai yra didžiu, di, didžioji automobilių dalis ir jiems muitai bus sumažinti tik per penkerius metus. Pone komisarė, gal galėtumėte čia išsameu pakomentuoti. Nepamirškime ekspost problemų, ypač kadangi apsaugos mechanizmai dar nėra tinkamai apsvarstyti. Ačiū dabar ponė Regner, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Laisvos priekybos susitarimai turėtų būti daromi su tomis šalimis, kuriuose gerbiamos uh, žmogaus teisės. E, tas taip pat turi būti TDO taisyklės ir normos įgyvendinamos dabar esančios darbo apsaugos sąlygos yra geros, bet nepakankamai toli einančios. Pastaraisiais mėnesiais Pietų Korejoje regėjome uh, e, nulatinius darbo santykių pažeidinėjimus, e, kolektyviniai susitarimai buvo stabdomi e, Europos profsąjungos į tai atkreipė dėmesį ir ypač pabrėžė automobilių pramonės aktualumą šią temą. Nepamirškime mm, Antverpene esančios Opelo, Opelio gamyklos. Jis e, yra perkeliamas į kitą šalį ne dėl e, perteklinių gamybinių pajėgumų, bet dėl to, kad kitur darbo jėga yra pigesnė. Ir kas iš to gaus naudos, ar tai jau nepakenkė e, prekybiniam sustarimui. Kitas e, krizės paliestas sektorius yra laivybos, laivų statybos sektorius. E, Koreja išsikėlė tikslą, kad 90 procentų Korejoje naudojamų laivų būtų pagaminta būtent Pietų Korejoje. Tai sukelia papildomų problemų Europos laivų statybos sektoriui bei papildomų problemų visiems šiame sektorėje dirbantiems žmonėms. Ačiū dabar dvi minutės. Žodis ponui Langė. Prašom. Ar norite paklausti? Palaukite, ponė Langė. Man atrodo, kad pagal mėlynosios kortelės sistemą kažkas nori pateikti klausimą poniai Regner. Ar jūs atsakysite į kolegos klausimą? Pone Regner. Pone Regner, ar atsakysite į kolegos klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Man asmeniškai ji labai nepatinka, bet šiuo ypatingu atveju padarysiu išimti. Vienas kolega nori pateikti Jums klausimą. Ar prieštaraujate tam, ar atsakysite į kolegos klausimą? Taip? Prašom pateikti klausimą, kuris neturėtų viršti pusės minutės. Ačiū, dėkui už sutiktą galimybę paklausti, jūs kalbėjote apie Antverpenė esanti Opelio fabriką, ar pritarėte minčiai, kad Opelio ekonominė situacija sunki jau ne vieną mėnesį ir Opelis gamina per nelik daug automobilių negali parduoti ir Opelio ekonominės situacijos nepablogins šis susitarimas ir jo nelėmė, šios sudėtingos situacijos nelėmė šis susitarimas. Ačiū. Dabar kolegija galite atsakyti į pateiktą klausimą. Prašom. Iš tiesų, Opelis susiduria su milžiniškomis problemomis, tai akivaizdu, bet egzistuoja tam tikras susitarimas, kuri sulaužė Opelio vadovybė, jame buvo Opelio, buvo užtikrinta, kad mm, nebus uždaromas Opelio fabrikas ir nebus e, tie automobiliai, kurie dabar gaminami atverpinė, surenkami Pietų Koreje. Tačiau tas nepadaryta, taigi akivaizdu, kad gamybinius gamybiniai pajėgumai paprasčiausiai buvo iškelti iš Europos. Pirmininkas grįžtame prie mūsų tradicinių debatų ir dabar ponas Lengė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, trys klausimai. Pirmasis, mums reikia sąžiningos konkurencijos. Jeigu mes panagrinėsime, kokios, kaip yra ribojamos darbuotojų teisės Pietų Korėjoje, pamatysime, kad konkurenciją iškraipome. Panagrinėkime e, kolektyvinių dėrybų galimybę e, Pietų Korejoje. E, baudžiamajame kodekse yra numatyta atsakomybė už e, gamybos trukdymą. Taigi tai iš principo užkerta galimybę streikuoti, sumažina darbuotojų teises reikšti savo nepasitenkinimą. Taigi aš klausiu kodėlgi reikia pasirašyti susitarimus su tomis šalimis, kurios turi daugiausia problemų su TDO standartais, kaip kad Pietų Koreja. Pone komisarė, kaip jūs šiuo susitarimu užtikrinsite, kad nebūtų nesažiningos konkurencijos, nebūtų ribojamos darbuotojų teisės Pietų Korejoje? Antras klausimas - automobilių pramonės problemas aptarė ne vienas kolega. Labai svarbu turėti tinkamus apsaugos mechanizmus. Jeigu mes e, pažvelgsime į, į esamą apsaugą, ji yra bendro pobūdžio, bendriems e, sutrikimams yra apsaugos mechanizmas dėl muitų susigražinimo, bet aš nematau to, ko, nu, ko reiktų. Būtent nematau, kada šią apsaugos taisyklę, nuostatą būtų galima pradėti taikyti. Trečiasis klausimas. Su Lisabono sutartimi atsirado naujas mūsų bendradarbiavimo teisinis pagrindas. Taigi susitarimai ir apsaugos mechanizmai yra patvirtinami bendro sprendimo pagrindu. Ar galite užtikrinti, kad mechanizmai ir susitarimas neįsigalios anksčiau negu parlamentas tar savo žodį ir tik po parlamento pritarimo bus e, susitarimas patvirtintas. Dabar ponia Van Bremt. Dėkuoju. Komisarė, tikiuosi jūs man pritarsite, jei pasakysiu, kad laisvosios prekybos susitarimai sudaromi dėl ne dėl ideologinių priežasčių. Mes puikiai žinome, kokį poveikį jie turi mūsų visuomenė, turiu galvoje ekonominį ir socialinį poveikį. Jūs pats minėjote kai kuriuos tyrimus šioje srityje. Bet aš niekuomet nemačiau jokios poveikio analizės, e, kur būtų kalbama apie kiekvieną sektorių atskirai ir apie užimtumą. Dabar žmonės kalba apie automobilių pramonę. Aš e, kaip ir jūs, komisarė, žinau, pasižiūrėsiu į mūsų situaciją, kokia bus, e, koks bus poveikis Antverpene e, veikianti gamykla Opelio bus uždaryta. Ir e, sakoma, kad šis susitarimas yra labai svarbi verslo plano dalis. Profsąjungos bent jau taip sako ir kad tai tik tai pakenks mums. Ir aš noriu dar paklausti, ar jūs matėte poveikio analizę ir kaip ten, e, kas ten sakoma apie atskirius sektorius ir nedarbą juose. Jeigu jūs to neturite tokios analizės ar vertinimo, tai raginu jūs e, jį atlikti. Ir e, taip pat parlamentas norėtų, jeigu bus galimybė patvirtinti tokį vertinimą ir galbūt reikėtų visą laiką e, atlikti tokius vertinimus dėl socialinio susitarimų poveikio. Dėkuoju, poniai Vanbremt. Ponas Renaldis norėtų pateikti Jums klausimą. Ar sutinkate su tuo, kad ponas Renaldis Jūsų paklaustų? Prašom. Aš norėjau paprašyti laiko pasisakyti per spontaniškų pasisakymų laiką, nes noriu pateikti dar vieną klausimą komisijos nariui. Gerai, bet nerodykite tuomet savo mėlynosios kortelės. Dabar ir prasideda spontaniškų pasisakymų laikas. Pirmasis e, kalbės ponas Kelis. Žinote, kad skirta jums po vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Aš sveikinu ES susitarimą. Žinome, kad bus laimėtojų ir pralaimėtojų ir atrodo, kad automobilių pramonė pralaimės čia. E, Bet tikriausiai, kad per 20-30 metų automobilių paklausa keturis kart maždaug išauks. Iš Norėčiau paklausti komisaro. Jūs minėjote 19 milijardų eurų naudą ES ir 12,5 milijardo pietų Korejai. Tai turėtų būti neblogas dalykas. Bet nepamirškime ir politinės svarbos susitarimo. E, tai yra ir socialinė prasme svarbus susitarimas. Mes tarsi ištiesėme ranką, mes galvojame apie taiką pasaulyje, taip pat reikia nepamiršti Kopenhagos dalykų. Išsijungia kalbėtojo mikrofonas, nes jisai viršijo minutę. Dabar ponas Dizzy. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė komisarė. Šis sutarimas su Koreja yra pirmasis, kuris realiai įgyvenins e, Europos globalinę strategiją ir todėl jis turi būti labai pavyzdingas, nes sukurs precedentą. Tačiau reikia konstatuoti, kad yra problemų su e, parlamento informavimu, ypač dėl apsauginės nuostos ir dėl to laikotarpio, per kuomet būtų galima tarsi laikinai pritaikyti šį sutarimą ne, nežiūrint, kokia bus parlamento nuomonė po to. Ir da, kas ponas Rinaldi pasakė mm, dėl, to, ka, dėl muito gražinimo, kad ga, gali būti po to tai sutarimai dar su Kinija. Ir mm, aš būtent turiu galvoje laisvos priekybos sutarimą. E, siekis, aišku, yra užtikrinti socialinio aplinkosauginių nuostą ir tai tikrai labai toli nuo to, ką, ką JAV derasi su Pietų Korėja. Atvirai, kai pažiūrime dabar į dabartinę ekonominę situaciją, auto, Europos automobilių pramonė. Kalbėto mikrofonas yra išjungiamas. Ponas Rinaldi. Grazie, prezidente. Allora, una domanda eh, supplementare. Ačiū pirmininkė. Dar vienas klausimas komisarui. Mes suprantame, kad ne vis, kad ne viskas yra aišku dėl to, kaip ratifikuos nacionaliniai parlamentai šį sustarimą, tačiau o, kokios daugumos reikia taryboje, kvalifikuotos daugumos ar, mhm. ar paprastos daugumos ir koks yra juridinis pagrindas. Mane nustebino tai, kaip vyko diskusijos, koks buvo jų tonas, nes buvo daug neraminančių dalykų išsakyta. Taigi, komisarą raginčiau bendarbiauti su parlamentu ir vėl esu tikras, kad jūs komisarė sugebėsite tai padaryti. Jeigu nežinote kelių, reikia pasiklausti, kaip kuriečiai sako. Sikirski. Pana Sikirski. Państwo, porozumienie o wolnym handlu z Korą Południową. Ponios ir ponai, laisvos priekybos sutarimas su Pietų Koreja panašu yra geras žingsnis. Mes kalbame apie laisvos priekybos erdvę, kuri padės padidinti priekybą tarp dviejų pusių dėl to, kad um, Koreja panaikins muitus, jų suma sudarys pusantro milijardo eurų, taip pat ir europiniai tarifai bus uh, panaikinti ir todėl priekyba paslaugomis ir prekėmis išauks. Be to laisvos priekybos susitarimas leis padidinti skaidrumą, ypač intelektinės nuosavybės teisų apsaugos ir val, val, viešųjų pirkimų srityje. Labai svarbu, kad Pietų Koreja gerbtų mūsų sertifikavimo procedūros taip pat. Šis susitarimas yra labai svarbus, kadangi valstybės narės turės galimybę stiprėti ir jų ekonomika auktų greičiau. Eh, Ačiū ponui Sikerski, taigi spontaniškų pasisakymų laikas baigėsi ir manau diskusijas dabar galime užbaigti komisaro pasisakymu. Pane Degukti, jums žodis. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu gerbti procedūras, pasakysiu, jog užduota labai daug klausimų. Akivaizdu, kad pirmą kartą reikia atsižvelgti į naująją sutartį, susitarimą ir iš kitos pusės į tai, kad e, apsaugos mechanizmai pagal bendros sprendimo procedūrą bus patvirtinti. Aišku, tai pakeičia visiškai santykius tarp e, trijų Europos institucijų. Apsaugos nuostata mm, komisijos pasiūlyme buvo primta vakar komisaro posėdėje. Netrukus mes pateiksime savo pasiūlymą tarybui ir parlamentui, taigi pagal bendro sprendimo procedūrą viską vyks, todėl nesuprantu tos gausybės jūsų klausimų bei abejonių dėl apsaugos sąlygų. E, taigi bus tokia apsaugos sąlyga, kurią mes patvirtsime per bendro sprendimo procedūrą. Nereikia čia labai pergyventi. O kalbant apie ratifikavimą parlamente. Tai žinoma bus. Akivaizdu, kad dėl to vyks diskusijos komitete. Jau per klausime parašiau, kad ne, nenorėsiu, neprašysiu taikyti e, susitarimo iš anksto, neišklausęs parlamento nuomonės e, pagal naują sutartį, ar tai būtų neoficialus ratifikavimas, ar pasirinkta kažkokia kitokia procedūra, kurią mm, mes suderinsime tarp INTE komiteto ir Europos komisijos, dėl to tarsimės, bet kuriuo atveju parlamentas savo politinį sprendimą galės pateikti pagal naująją sutartį prieš įsigaliuojant apsaugos sąlygai. Kitas klausimas ar tai mm, mišrus susitarimas, ar tai susitarimas e, apimantis tik bendrijos kompetencijos sritį. Teisės tarnyba rengia savo nuomonę bei rekomendacijas, tačiau netmeskime galimybės, kad tai bus mišrus susitarimas, taigi teks e, prašyti nacionalinių parlamentų jį ratifikuoti. O Nikolo Rinaldi klausimas yra svarbus. Tai taip pat gali turėti įtakos balsavimo procedūroms taryboje. Tiek dėl procedūrinės susitarimo pusės jūs turėsite visas galimybės pasisakyti, mes jūsų nuomonę gerbsime. Jeigu to nedarytumėme, akivaizdu, jog mums gerai nesivaiktų. Klausimas apie Opelį. Klausimą uždavė ne tik parlamentarai iš Belgijos, bet ir iš kitų šalių. Opelio klausimas yra svarbus. Ta suprantu, bet nesuprantu to im, te, tariamo tiesioginį e, ryšį tarp Opelio e, fabriko uždarimo ir e, laisvos priekybos susitarimo. Opelis jau devintųjų metų pradžioje paskelbė, kad mažins 22 procentais gamybinius pajėgumus Europoje, kad gali nutikti taip, kad galėjo nutikti taip, jog ne vienas fabrikas nebus uždarytas E, tokia galimybė buvo labai maža nuo pat pradžių, tačiau iš tiesa yra ir tai, kad sprendimas automobilius importuoti iš Pietų Korejos buvo priimtas jau po susitarimo su Magna. Bet tas buvo padarytas prieš baigiantis e, prieš sudarant susitarimą. Taigi laiko požiūrį ne, buvo ne, visi, ne visai taip, kaip kolegos kalbėjo. E, prekybos susitarimas su Koreja buvo sudarytas jau vėliau. Galima argumentuoti netgi priešingai, e, kai kurios valstybės narės pritarė laisvos priekybos susitarimui su Pietų Koreja su sąlyga, e, su tam tikromis ankstesnėmis sąlygomis, ypač žinant, kas nutiko Opeliui. Dar noriu štai ką pasakyti, ponui Belet, jūsų pateiktas palyginimas, jūs sakėte, kad e, Koreja 15 kartų daugiau automobilių įveža į Europą negu Europa į Pietų Koreją. Čia yra matematinė klaida. Taigi skaičiai yra visiškai kitokie, skirtumai tikrai nėra dideli. Pasirinkta argumentacija nėra teisinga, daroma prielaida, jog rinkos yra vienodo dydžio, bet palyginkime rinkas pamatysime, Korejos rinka yra išties mažesnė. Taigi jūs lyginate žirnį su obuliu. Kalbant apie mm, skverbti rinkoje, čia skaičiai taip pat skiriasi. Todėl būtina labai teisingai vertinti e, rinką. Būtent nepamirškime, kad e, Korejos gamintojai atidarė Belgijoje didelius fabrikus. E, nepamirškime, kad tas įvyko ir Čekijoje. Dar vienas fabrikas buvo atidarytas greičiausia Slovakijoje. Jie per metus turėtų pagaminti maždaug apie pusę milijono automobilį automobilių realybė tokia. Korejos automobiliai ateitie bus gaminami Europoje. Ir didžiuma šių automobilių Europoje liks. Taigi automobilių pramonėje mes regėme e, judėjimą į didžiasias rinkas, kur tie automobiliai galiausiai bus parduoti. Aišku, Opelio atvejais e, tikrai yra liūdnas, e, manau, bus rasta kažkokia išeitis. Bet nepamirškime iš to, kad gamintojai eina iš paskos vartotojai, o ne vartotojai bėgioja paskui gamintojus. Todėl galiausia vartotojas priima paskutinį sprendimą. Jeigu Europos automobilių rinka mažės ir mažėja, tai tas negali praeiti be pasiekmių, kai kurie automobilių gamintojai dėl to sudūrė sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Paskutinis e, pastebėjimas dėl e, įtampos tarp dvišalių bei daugia šalių susitarimų. Ponas Murėja uždavė šį klausimą. Doha dėrybų raundas nuo pirmųjų metų vyksta devynerius metus derimės be jokių rezultatų. Aš e, palaikau daugia šalias dėrybas, tikiu, e, kad Doha turime baigti sėkmingai. Ten esantis vystimusi elementai turi būti išsaugoti. Manyčiau, daugia šalis susitarimas užtikrins didesnį teisinį saugumą tarptautiniai priekybai. Na, na, na bet 10-11 metais, net jeigu dokos sustarimas bus pasirašytas, e, dvišalių lygmenių neturėtumėme sėdėti susidėję rankų, mes turime siekti tokių dvišalių sustarimų, kurie eitų toliau negu Doha. Dohos susitarimo mes neturėtumėme pamiršti ar jiems pakengti. Būtent dėl to mes sudarome laisvos priekybos sutartį su Koreja. Tikrai šios, tikslos, šios susitarimo tikslas nėra kenkti, bet jis eina toliau ir leidžia pasiekti daugiau. Komisario, cerramos eh, el debate. Dėkoju komisijos nariai. Diskusijas šio klausimu baigiame. Nebėra darbo tvarkė klausimų šios dienos, o rytoj dirbsime nuo 9 iki 1, paskui nuo 3 iki 5 valandos. Darbo tvarkė galite paskaityti Europos.